Okay, to... Kolegos, norėčiau paprašyti visus susikaupti. Šiandien po pietų pas mus lankosi Lenkijos transporto ministras bei po jo e, pas mus apsilankys Lenkijos turizmo ministras. Ir man tikrai malonu pasveikinti ministrą Grabarčiką. Tikiuosi, bent jau panašiai pavyko man ištarti jūsų pavardę. Ir jis pristatys Lenkijos pirmininkavimo programą transporto komitete. Po to jūs pakeis jūsų kolegė ponė so Sobieska, kuri kalbės apie turizmo sritį. Visų pirma, ministrė, noriu pasveikinti Jūs Europos parlamente. Mums tikrai įdomu išgirsti žinę, kurią norite mums pranešti ir žodis jums. Dziękuję bardzo. Szanowny panie przewodniczący, szanowne panie posłanki. Pan... Ačiū. Pirmininkė, ponios ir ponai, gerbiami parlamento nariai. Liepos pirmąją dieną Lenkija perėmė pirmininkavimą ES taryboje ir taip pat e, prisėmė visą atsakomybę bei įsipareigojo e, imtis visų ES šiuo metu krizės laikotarpiu iškylančių iššūkių. Mes tengiamės pasirenkti pirmininkavimui kiek įmanoma geriau. Surengėme įvairiausių susitikimų. Buvome susitikę su ponu Brianu Simpsonu, komiteto pirmininku taip pat su koordinatoriais, politinių frakcijų, jų vadovais bei parlamento komitetų pirmininkais. Pirmas toks susitikimas įvyko per plenarinės sesijos savaitę, praėjusią savaitę Strasbūre. Ir mes aptarėme buvo svarstė svarbi direktyva numatanti griežtesnės bausmes už e, kelio kelių eismo taisyklių pažeidimus. Šiandien norime pristatyti mūsų pirmininkavimo programą ir savo prioritetus. Niekas nebejo tuo, kad transportas yra viena svarbiausių e, ekonomikos ryčių. E, be našiai veikiančio transporto nei ES, nei valstybės narės negalės sėkmingai vystytis ir atremti pasaulinius iššūkius. Piliečiai taip pat pagidauja našiai veikiančios transporto sistemos, jie nori turėti galimybę sklandžiai judėti. Rengdamėsi pirmininkavimą, mes būtent apie tai ir mąstėme. Lenkija savo pirmininkavimo metu sutelks didžiausią dėmesį į de dešimties e, transeuropinių transporto tinklų peržiūrą. Komisija turėtų parengti dokumentą šią temą, naują dokumentą šią temą. Ir žinome, kad daug laiko renkti bendrai pozicijai nebus, bet mes taip pat suprantame, koks svarbus šis klausimas. E, Europos komisija jau aktyviai dirba šioje srityje, draugė su valstybėmis narėmis, rengdama tą dokumentą. Ir po, Lenkija savo e, pirmininkamo metu sieks užtikrinti, kad ten e, transporto tinklų infrastruktūra būtų sėkmingai išplėtota, kad, kad būtų sustiprintos transporto sistemos su trečiosiamis valstybėmis ir kas labai svarbu šioje situacijoje, kad, kad būtų numatyta išeitis iš krizės. Norėčiau akcentuoti regioninį bei tarpvalstybinį e, tų transporto tinklų pasiekiamumo, prieinamumo aspektą. Mes taip pat norime skirti daug dėmesio toms vietoms, kur susidaro daugiausia kamščių ir transporto spūsčių. Taip pat norime tobulinti tarptautinės jungtis. Tikiuosi, kad per tarybos e, susitikimą gruodžio 12 mes patvirtinsime bendrąjį požiūrį į šį pamatinį dokumentą. Kitas susijęs klausimas yra mūsų transporto jungtis ir ryšiai su trečiosiomis šalimis. Ir todėl Lenkija rengėsi paruošti komunikatą, ruoš komunikatą dėl ES ir e, kaimininių regionų šioje srityje. Mūsų tikslai bus sutelkti į vadovų tarybos išvadas ir tikimės tokį dokumentą paskelbti ir patvirtinti spalio 6. Kalbant apie jūrų transportą, ruošiamės E, renkti jūrų socialinę darbo tvarkę. Ir kai tik komisija parengs atitinkamą dokumentą, mes sieksime didžiausios įmanomos pažangos įsvarstydami. Ko tikėtis toje darbo tvarkė? Su pirma, e, komisijos komunikato šią temą. Taip pat turėtume sulaukti pasiūlymo pakeisti direktyvą dėl minimalau, minimalaus išsilavinimo reikalavimo, išsilavinimo reikalavimų jūreiviams. Taip pat komisijos teisėkros pasiūlymo turėtume sulaukti dėl e, jūrų darbo konvencijos e, reikalavimo įgyvendinimo valstybėse narėse. Lenkijai šiame pakete didžiausias prioritetas yra Mm, tos e, jūrų darbo konvencijos peržiūra. Kaip žadėjo Europos komisija, ji turėtų būti paskelbta Liepos mėnesį, jei tai nepavyktų, tuomet rugsėjo mėnesį. Ir tuomet Lenkija tarybos pirmininkė galės dirbti nagrinėjant šį pasiūlymų paketą. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tuos jūrininkų rengimo ruošimo aspektus, kurie yra susijęs su e, jūrų darbo sauga. Lenkija savo pirmininkamo metu sieks patvirtinti bendrą požiūrį e, ir tikisi tą padaryti tarybos posėdėje gruodžio 12 dieną. Mes taip pat rengiamės tęsti ankstesnių pirmininkių darbą, pradėtą darbą, tai yra Belgijos ir Vengrijos padė, pradėtą darbą, ypač kalbant apie Europos jūrų saugos agentūros reglamento keitimą. Ruošiamės išplėtoti agentūros užduočių e, aprepti ir pakeisti jos valdymo struktūrą. darbai, kurie buvo užbaigti birželio, šių, me, šių metų birželio mėnesį, apėmė tokius e, projektus buvo patvirtintas bendro požiūrio dokumentas. Taip pat žinome, kad mes esame supažinę su parlamento parengtų pranešimų šią temą. Mes siekėme atsižvelgti kiek įmanoma tiksliau į visus pasiūlymus ir išlaikyti to pranešimo dvasę. Čia svarbiausia yra takoskirą tarp agentūros svarbiausių ir papildomų užduočių. Mes norime užtikrinti, kad, agentūra, kad agentūros darbas įneštų papildomą pridėtinę vertę ir kad ne, nebūtų dubliuojamas kitų institucijų darbas. Jūsų e, parlamento narys rengęs šį pranešimą taip pat akcentavo šį aspektą. Manau, kad tai gera mūsų bendro darbo pradžia. Lenkija pirmininkavimo metu nori toliau nagrinėti šį dokumentą, glaudžiai bendradarbiaudama su Europos parlamentu. Žinoma, mes svarstysime galimybę, kiek įmanoma greičiau šį dokumentą patvirtinti, galbūt net per pirmąjį svarstymą. Uh, Tikimės, kad gruodžio mėnesį tarybos posėdėje bus e, jam pritarta, kalbant apie oro transportą. Oro uostų paketas Lenkijai bus e, kitas svarbus prioritetas jos pirmininkavimo metu. Remiantis informaciją, kurią gavome iš Europos komisiją, toks paketas turėtų būti paskelbtas e, spalio mėnesį. Ir jame bus pristatyti šie teisėkuros projektai pa, nusileidimo ir pakilimo laikų paskirstimas oro uostuose, krovinių tvarkymas vietoje, taip pat taršos valdymas oro uostuose bei e, komunikatas dėl oro uostų gebėjimo. Taip pat Lenkija daug dėmesio skirs e, saugos reglamentų dėl e, bagažo tvarkymo oro uostuose. Kitas e, klausimas, kuriam rengėme skirti daug dėmesio, yra vieningo Europos dangaus iniciatyva. Ir komisija šioje srityje jau pateikė mandato projektą dėryboms dėl aukšto e, lygmens susitarimo tarp ES ir Eurocontrol. Uh, agentūros. Toks mandatas galėtų būti patvirtintas tarybos posėdėje spalio mėnesį. Taip pat tikime spalio mėnesį sulaukti komisijos komunikato dėl, dėl pereimo į CESAR, tai yra vieningo Europos dangaus projekto pereimo į trečią etapą finansavimo ir valdymo. Ir e, tikimės, kad gruodžio mėnesį bus patvirtintos tarybos išvados šią temą. Mes taip pat palaikysime Europos komisijos e, pastangas dėrėtis dėl aviacijos sutarčių su trečiosiomis šalimis. E, ir tai apima ir rytų partnerystės valstybės. Tai yra, aš turiu meni, kad m, mm, suteiksime komisijai mandatą. E, dėrėtis dėl aviacijos sustarimo tarp ES ir Azerbaidžiano. Taip pat tikiuosi, kad komisijai pavyks užbaigti dėrybas dėl aviacijos sutarčių su tomis valstybėmis, su kuriomis dėrėtis jai sutiktas mandatas, ypač su Ukraina ir Moldova. Toliau. Sausumos transportas. Čia rengiamės akcentuoti pirm, pirmojo geležinkelių paketo peržiūrą. Kaip žinote, tai yra e, ypač mm, mus spaudžiantis klausimas. Kaip žinote, Birželio 16 taryba patvirtino bendrą požiūrį iš direktyvą. Į šią direktyvą. Tai buvo nelengva. Kompromiso siekti buvo tikrai e, sudėtinga ir juos siekiama sustiprinti uh, E, šio įvairių transporto rūšių konkurencingumą. Rengiamės dirbti glaudžiai bendradarbiaudami su parlamentu ir tikimės tą dokumentą patvirtinti. Rengdamėsi savo pirmininkavimui, jau susitikome su pranešėja, rengiančia dokumentą šio klausimu, ponė Serakiani. Vyko konstruktyvus dialogas ir diskusijos ir tai leidžia man daryti išvadą, jog bendradarbiavimas su Europos parlamentu, kaip tikiuosi, bus sėkmingas. Tarybos pirmininkė taip pat e, sieks pakeisti tarybos reglamentą dėl e, tachografų. Komisija teigia, kad ji mano, supranta, kad reikia keisti galiojančius teisės aktus šioje srityje tam, kad būtų pasiektas E, užtikrintas didesnis skaitmeninių tachografų našumas. Taip pat reikia numatyti konkrečias nuostatas dėl e, profesionalių vairuotojų e, vairavimo ir poilsio laiko. Tai labai svarbu kelių saugumui ir taip pat e, tam, kad būtų ištikrintos tinkamos vairuotojų darbo sąlygos. Lenkija sieks gruodžio mėnesio taryboje patvirtinti bendrą požiūrį šiuo klausimu. Galiausiai noriu Jūs informuoti, kad rugsėjo pradžioje Lenkija surenks neoficialų ES transporto ministrų susitikimą. Kaip siūlo tarybos pirmininkė, e, susitikimo metu reikėtų aptarti nebiudžetinius e, infrastruktūros finansavimo šaltinius. Esu įsitikinęs, jog dabartinėje e, krizės situacijoje, kurią išgyvena Europa, disk, diskusijos dėl nebiudžetinių e, infrastruktūros finansavimo šaltinių yra ypač aktualios. Ir tikiuosi, kad per e, patirties mainus mums pavyks pa, surasti bendrą problemų, su kuriomis susidurėme sprendimą. Ponios ir ponai, Lenkija yra ES nare jau septynerius metus. Ir pirmą kartą pirmininkaus ES taryboje. Mes bandėme, kiek manoma, kropščiau pasirenkti šiai užduočiai ir manome, kad mūsų bendradarbiavimas su Europos parlamentu bus sėkmingas ir tikimės, kad drauge mums pavyks išspręsti daugybę ES aktualių klausimų. Ačiū. Minister, very... Ministre, dėkoju už pasisakymą. Dabar pasisakys ponas Groš nuo EPP frakcijos. Ačiū pirmininkė. Ministre, ačiū už suteiktą informaciją, linkiu Jums sėkmės vykdant šios darbus, nes tikrai jie yra drąsūs ir ambicingi. Būkite tikri, kad parlamentas Jūs parems, galbūt netgi daugiau negu anksčiau, nes mes norime, kad taryba su Jūsų pagalba išvystytų Europos transporto tinklą. Ir mes per pastarusius metus labai aktyviai stebėjome padėtį, tikrai taryba vaidina labai svarbu vaidmenį ir transporto tinklų infrastruktūroje ir visur kitur. Apie transporto tinklų infrastruktūrą labai daug kalbėta per pastarosius metus. Mes norėtume peržvelgti komisijos pasiūlymus kalbam, norėtumėm kalbėti apie mažesnį skaičių E, projektų, kuriems būtų skirtas didesnis finansavimas. Norėtumėm, kad taryba, parlamentas ir komisija e, išlaikytų patikimumą šiame, šiuose debatuose, šiuose tarybose ir manau, kad jūsų vaidmuo yra ypatingai svarbus. Jeigu 25 metus yra kalbama to pačiu klausimu ir nieko nenuveikiama dėl finansinių trūkumo ir politinės valios trūkumo, tai tikrai patikimumo tokie, tokios kalbos nesuteikia. Taigi mes norime dirbti su jumis, su taryba praktinė prasme per ateinančius dešimtį metų nustatyti projektų gairias ir, ir juos vykdyti. Dėl aviacijos oro uostų paketas yra labai svarbus, bagažo tvarkymas oro uostuose bus labai sudėtingas klausimas. Tai vienas iš tų klausimų, kurios sukelia labai dėlių diskusijų, bet mes tikimės, kad e, geresnės kokybės, geresnės kokybės paslaugos ir laisvoji rinka ne visada eina e, ranka rankon. Reikia kartais pagalbos. Struktūriniai oro erdvės blokai. Tai yra klausimas, kuriame buvo padaryta pažangos pirmininkaujant Vengrijai. Manau, kad buvo padarytas didelis darbas ir tikiuosi, kad Lenkija pirmininkaudama toliau tęs šį darbą, nes jums skraidimo erdvė yra labai svarbi, Lenkijos skraidimo erdvė, Lietuvos skraidimo erdvė. Manau, kad kiek, kiek žinau, buvo nustatyta darbo, darbo tvarka, darbo tvarkė, terminai ir tikiuosi, kad bus su jo laikomasi. Šiandieną mes šnekėjome daug apie e, oro transporto saugumo skenerių. Mes norime aiškios tarybos pozicijos, kad nebūtų taip kaip praeitais metais, kai staiga kai kurios valstybės pasakė, kad negali vykdyti to, ką buvome įsipareigoję vykdyti dėl skyšių, gelių ir, ir, ir, ir panašiai. Taigi tikiuosi, kad besibaigiančiams metams ir besibaigiant jūsų pirmininkavimui, mes žinosime, ar valstybės narės yra pasirengusios, norinčios ir sugebančios įgyvendinti tos įsipareigojimus. Kelių transportas, jūs labai įdomiai mm, kalbėjote apie takografus. Žinoma, takografai yra labai svarbus kelių saugumai užtikrinti. Taip pat ir socialinė prasme vairuotojų darbo saugos ir darbo teisų, bet jūs kalbėjote taip pat ir apie e, transportą tarp, tarp valstybių. Norėtumėm, kad būtų standartai suvienodinti tarp e, įvairių valstybių narių ir jūs žinoma esate labai svarbus partneris e, derantis ir su trečiosiomis šalimis. Jūs turite labai daug patirties, todėl laukiame jūsų pirmininkavimo darbų, bent jau iš EPP pusės jūs tikrai turite pilną palaikymą. Polnas Ilkadroj nuo SND frakcijos. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, ministrė. Mūsų frakcija, socialistai ir demokratai, linki jums sėkmės pradedant pirmininkavimą. Jūs išdėsite labai daug punktų, bet žinoma, viskas e, priklausys nuo to, kokių pasiūlymų iš komisijos sulauksime. Daug kas, daug kieno, tie pasiūlymai labai gera kryptimi nu, nutaikyti, nustatyti, bet e, sėkmė priklauso ne tik tai nuo to. Norėčiau paminėti kelis svarbius dalykus. Oro transportas, aviacija bus prioritetinis klausimas jūsų darbo atvarkėje, taip pat ir oro transporto paketas. E, Cezar, vieningos Europos dangus. Šitas projektas taip pat vienas iš prioritetinių ir man kyla tam tikrų susirūpinimų, kad valstybės narės sako, kad iki 12 metų pabaigos jau jisai bus įgyvendintas. Manau, kad pirmininkaujantį valstybę turėtų iškelti šitą projektą kaip prioritetinį. Mes norime, kad kuo greičiau būtų padarytas progresas vykant šitą mm, projektą, nes jisai yra labai svarbus valstybių narių ekonomikai. Taigi norėčiau pamatyti aišku signalą, kad šitas projektas bus aktyviai vykdomas. Saugumas taip pat buvo paminėtas. Dar vienas dalykas, tai būtent susitarimai dėl finansavimo. Saugumo priemonių finansavimas, tai yra dokumentas, kurį, kuriam pranešimą rengia Jorkas Laikfridas. Taigi tarybos lygmenių jisai bus svarstomas artimiausioje ateityje. Socialinė darbo atvarkė laivyboje, kur tas Legensteinas ruošia pranešimą, mums šitą temą irgi svarbi. Jisai ruošia pranešimą apie agentūros uh, darbo srities praplėtimą. Mes ir tikrai atidžiai stebėsime šitą darbą. Transporto tinklų infrastruktūra labai svarbus laikotarpis, nes kaip tik dabar turėsime darbo grafiką ir kaip, žiūrėsime, kaip viskas vyks, kaip transporto koridoriai, oro uostai ir kitas transporto koridoriai bus tvarkomi. kurdami infrastruktūrą, kurdami šitą tinklą, turėtume matyti bendrą sistemą, bendrą vaizdą. Mums reikia garantijų, kad nepasibaigs finansavimas, kad finansavimo užteks ir kad tas projektas bus pilnai įgyvendintas. Taigi čia reikės pasistengti ir derantis dėl metinio ir daugiamečio biudžeto. Transporto tinklo infrastruktūrų gairėse bus didelis dėmesys skiriamas Europos, finan, Europos projektų finansavimas, tų projektų, kurie suteikia pridėtinės vertės ir tie projektai e, turės daugiau mm, galimybių būti finansuojami, gauti didesnį finansavimą. Kartais būna, kad didelės pastangos įdedamos į projektą, jisai gauna finansų, o paskui pati valstybė narė turi jį gyvendinti. Ir jeigu toje grandies dalyje e, bus susviruota, tai tas projektas nebus įgyvendintas. Žinau, kad biudžetas tikriausiai nėra jūsų kompetencijos tiesioginės rytis, bet jūs kalbėsite su kolegomis, kurie dirba biudžeto, finansų srityse Taigi tikiuosi, kad jūs kovosite aktyviai už e, finansavimą transporto srities. 2012 metų biudžete girdėjome, kad bus šiek tiek apkarpytas transporto tinklų infrastruktūros projektas, daugiau negu 100 e, milijonų eurų bus nukirpta. Ir čia gali, būti, gali atsirasti didelė spraga tarp norų ir realaus finansavimo. Taigi, kai skirstami finansai, reikėtų pagalvoti apie tikslus. Ta pati galima pasakyti ir apie e, daugiametę finansinę perspektyvą per, ne tik tai per ateinančius kelis mėnesius, bet per ateinančius keletą metų, tai bus mums didelis, e, didelis susirūpinimą kelintas klausimas. Ir jūs turėtumėt pasistengti, kad tos biudžeto lūtės, kurios numatytos transportui, nebūtų sumažintos. Tam, kad mes iki 2020-ųjų tikrai įgyventumėm tos tikslus. Taigi tiek, nenorėčiau kalbėti per daug ilgai, linkiu Jums pačios didžiausios sėkmės. Bilbao. Pane Bilbao, liberalų vardu. Gracias, prezidentė. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausiai, atsiprašau, kad šiek tiek pavėlavau. Mes tiesiog turime tiek daug darbo. Labai Labai tikrai sunku visur suspėti. Pirmiausia, dėkoju už tai, kad sutikote tai paaiškinti ir nuo savo frakcijos norėčiau perduoti, kad mes iš tikrųjų labai susidomėję ir mes peržiūrėsime direktyvą dėl jūrininkų e, mokymo, nes iš tikrųjų nėra labai svarbi. Būtent EMSOS iniciatyvoje buvo pateikti pakeitimai, kur kalbama taip pat apie jūrininkų mokymą, kaip galima būtų. E, padidinti saugumą jūroje. Taigi mes pritarėme, kad šią direktyvą reikėtų peržiūrėti, nes mūsų nuomonė taip pagerinsime ne tik tai jūroje dirbančių piliečių padėtį, bet apskritai saugą jūroje padidintume peržiūrėję šį dokumentą. Dėl oro uostų paketo mūsų frakcija labai nekantriai laukia, kada mes peržiūrėsime šį dokumentų sutartį Taip pat manome, kad viso šio paketo iniciatyvos turėtų būti e, vykdomos vienu svarbiausių tikslų. Manau, kad reikia, ypat, reikia kurti tą bendrąjį vieningą Europos dangų ir tam reikia priemonių, kurios būtų veiksmingos problematinėse situacijose. Ir taip pat pritarėme jums, kaip, kad reikia susitarimų su trečiosiomis šalimis. Jūs minėjote Azerbaidžianą, Ukrainą, Bul Bulgariją. Manome, kad iš tikrųjų labai svarbu mūsų ekonomikos plėtrai sudaryti šios susitarimus. E, geležinkelio paketas. Žinome, kad labai sunku pasiekti susitarimą ir stebėjome debatus dėl pirmojo geležinkelio paketo. Norėčiau Jums palinkėti sėkmės e, suvesti į vieną tokias skirtingas nuomonės, bet taip norėčiau paklausti, Jūs minėjote datas, načiau paklausti, kas yra svarbiausia ir iki kada turėtų būti e, primtos, primti svarbiausi mm, sprendimai šiai, e, dėl šio paketo. Kokie kryptimi norėtumėt, kad visgi pakryptų darbas dėl transeuropinių tinklų? bus peržiūra, peržiūra, kuriai buvo sumažintas finansavimas ir tikimės, kad jūs rasite naujoviškų būdų, kaip finansuoti e, tokius projektus. Alde frakcija surengė tam tikrus klausimus, kuriuose e, domėjomės naujoviškais būdais, kaip finansuoti panašius e, infrastruktūros projektus, kai sumažėja finansavimas, nes šitie projektai tikrai labai svarbus Europos sanglaudai ir ekonomikai. Dėl turizmo norėčiau pasakyti, kad tikrai labai svarbu, kad jūs pirmininkaudami turizmą irgi ypatingai remtumėte, nes tai yra vienas iš svarbiausių ekonomikos ramščių. Manome, kad Europa turi didelį potencialą. O ir turizmas sukuria gerų darbo vietų, plėtoja ekonomiką, jeigu tas turizmas yra kokybiškas. Ir paskutinis punktas dėl geležinkelių rinkos. Nepaminėjote geležinkelio bendrovių. Nežinau, ar jūs tyčia ar netyčia nepaminėjote, ar jūs nesirošte dirbti būtent su, dirbdami su pirmoju geležinkelių paketų nesirašėte dirbti su geležinkelio bendrovėmis ar tiesiog pamiršote. Pirmininkas, ponia Bilbao, tiesiog norėjau priminti, kad turizmo ministras atvyks po to ir prašyčiau klausimus apie turizmą pateikti jam, o ponas Gravačik užsiema ne tas rytimi. Ačiū, ponas Vandalin nuo ECR. Ja, welkom, meneer de minister. Ook mijn complimenten aan de start van het Poolse. Labai ačiū, pirmininkė noriu pasveikinti taip pat ministrę. Iš tikrųjų, man labai patiko nesiniai tas šūkis, kad Lenkija yra skani ir čia kai buvo važinama braškėmis. Tikimės, kad per to šešis mėnesius iš tikrųjų mus lydės tas geras skonis. Taigi dabar keltas dalykėlių, kurie artimiausi yra man. Pirmiausia, jūrų transportas. Aš džiaugiuosi, kad jūsų tarybos darbo tarkėje tai bus svarbi tema. Be abejo, reikia rasti pusiausvyrą tarp viena vertus saugos ir kita vertus užimtumo, darbo vieto kūrimo. Noriu paliesti vieną aspektą, kuris yra štai koks. Profesijos patrauklumo klausimas. Jūrininkų darbo patrauklumas. juk labai daug kas priklauso nuo to, ar tam tikrame verslo sektoriu žmonės tiesiog nori dirbti. Jeigu sukuriams patrauklios sąlygos, e, be abejo, plūsteli žmonės ir yra pasirengę užimti darbo vietas. E, be abejo, saugumas neturi būti paliekamas nušaly, tačiau profesija, pragyvenimo šaltinis taip pat turi neprasti savo patrauklumo, ypatingai jaunimui. Toliau kitas aspektas, kur irgi norėčiau paklausti, e, yra vidaus vandenų navigaciją. Žinau, kad rengiamas kitas paketas ir galbūt jūs galėtumėte šiek tiek e, stumtelėti komisiją, kad e, mes iš tikrųjų pajudėtumėm priekį spręsdami vidaus vandens kelių klausimus. Toliau TNT. Vyksta didelė diskusija, tačiau žinome, kad e, visur Europoje E, matome krizės požymius, finansų ministrai renkasi vos ne kas savaitę, ypatingai eurozonos šalių ministrai, jie ieško išeičių iš krizės ir e, šitai be abejo padarys įtakos transeuropiniam tinklam. Gal tas poveikis ir bus geras, pozityvus, kadangi akivaizdu tapo tai, jog e, transeuropiniai tinklai yra viena iš kertinių veiklos sričių dabar jau kuriamas toksai bazinis tinklas ir be abejo jūs turbūt turėtumėte tiesiog pasiruošti, įsijungti šias diskusijas labai aktyviai. Mes kalbame ne tik apie fizinės sąsajas tarp valstybių, per sienas, bet iš tikrųjų labai svarbu, kad e, viso to tinklo venos ir arterijos būtų iš tikrųjų gerai sujungtos ir jomis cirkuliuotų kraujas, kadangi pageidavimų sąrašas be abejo yra ilgas reikės skirti prioritetus. Oro transportas. Jeigu panalizuotumėm baltą knygą dėl transporto ateities ir taip pat kokios strategijos mes laikomės, tai viena iš krypčių be abejo yra transporto ekologizavimas, transporto atskirų rūšių paskirstimas pagal prioritetus, e, pirmenybė teikiant būtent švaresniam transporto rūšim, e, ką jūs ketina padaryti E, kad iš tikrųjų jausis tas spaudimas e, sumažinti išlakas, sumažinti triukšmo lygį ir kad tai ekonomiškai apsimokėtų. Aš manau, kad e, skatinimo priemonės yra labai svarbus dalykas. Būtent ūkio subjektams tai turi atrodyti patrauklu. Tada jie investuos į technologijas, kurios mažiau triukšmingos, kurios yra švaresnės CO2 atžvilgių ir taip toliau. Na ir galų gale kelių transportas. Klausimas, ar mums vis dar reikia libdyti reglamentą prie reglamento, ar apskritai čia reikia viską taip intensyviai reguliuoti. Man atrodo, kad mes šiek tiek e, apleidome patį vykdymo aspektą. Iš tikrųjų, Mes, kai mes kalbame apie kelių e, tinklus, mes matome daugybę situacijų, kurios yra nepatogios ar vairuotojams, ar, ar, ar keleiviams, ar kitiems ūkio subjektams. E, taigi, jeigu mes e, priimame kažkokį tai reglamentą, galbūt reikėtų ne tik tai jį priimti, bet pasirūpinti, kad jis tikrai būtų vykdomas, kad būtų užtikrintas jo vykdymas ir vienodas vykdymas visose valstybėse. Tai yra, turi būti e, tam tikra harmonizacija, o ne tiesiog e, savočkas e, slaidimas į visas pusės. E, kaip tik neseniai vyko karštos diskusijos šiais klausimais ir verslo atstovai pasiklausė. Pasakė, žinote, mes jau kaklos kestame reglamentuose, mums reikėtų, kad tiesiog būtų laikomas jau nustatytų taisyklių ir viskas būtų savaime atvarkoj. Taigi linkime jums visokio pasiekmės per teinantį darbo laikotarpį. Toliau žaliųjų vardu, ponės Krama. Ačiū pirmininkė. Jūs minėjote, kad prieš septynerius metus Lenkija įstojo Europos Sąjungą. O dabar jinai štai jau sėdi vairuotojo sėdinėje. Aš įsivaizduoju, kokios emocijos jūs užplūsta, jeigu mums prieš 20 metų kas būtų pasakę, kad tai bus, tai būtumėm turbūt pamanę, kad tam žmogui galva nebegerai. Bet e, dabar man belieka jūs tai pasveikinti, perimus pirmininkavimo taryboje. Ir tikimės, kad mes visi taip pat iš to gausime daug naudos. Porą pastebėjimų, reaguojant į jūsų pasisakymą Pirmiausia, dėl Grandis Paskal e, pranešimo, kurį nagrinėjome tik praeitą savaitę. Ten buvo sakoma, kad reikia užtikrinti e, gerą apmokymą, taip pat socialinės garantijas ir panašiai, e, turi būti gerai paruoštas už saugumą atsakingas personalas orosuose. Taigi, E, mes manome, kad iš tikrųjų tie, kas atsakingi už saugumą rausiuose, neturi e, tapti socialinio dempingo aukomis. Mes žinome, kad dabar e, yra nemažai vyriausių piknačiavimo atvejų. Kita vertus, inspekcijos Europoje vyksta, bet visada vyksta gana atsainiai. Ar bus įmasi griežtinti šias kontrolės priemonės? Aš žinau, kad, e, sakykime, vairuotojai kartais susiduria iš tikrųjų labai nepatogią padėtyje. Jie, jie kreipiasi mus e, prašydami pagalbos, sako, kad jų dispečerinės jos spaudžia važiuoti, nepaisant to, kad jie dar tinkamai nepailsėjo ir panašiai. Uh, E, dabar, kalbant apie geležinkelius, be abejo, reikia nepamiršti, kad Baltijos šalis ar kurios e, kitos šalis e, turi sulaukti ypatingą dėmesį geležinkelių pakete, nes geležinkelių tinklas padės sumažinti CO2 emisijas ir panašiai, ar Lenkija palaiko šias idėjas. Toliau buvo kalbama apie transporto sąsajų stiprinimą taip pat ir su supančiomis valstybėmis. Uh, Žinau, kad dabar yra kuriamas greitų traukinių tinklas Lenkijoje su numatytomis jungtimis, e, taip pat su Lietuva, vadinamasis Rail Baltica projektas, kuris turėtų būti savoškas Lenkijos gelžinkelių tinklų tesinys TNT e, tinklai. E, tiesą sakant, nestokoja lėšų, bet jiems reikia kitokios politikos. Nes dabar, pavyzdžiui, mes matome, kad daug investuojama į tam tikrų e, tunelių ar tiltų statybą. Ir jis stringa dėl to, kad trūksta kofinansavimo. E, jeigu vietoj 50 procentų, pavyzdžiui, būtų galima e, finansuoti 60 procentų ar panašiai, galbūt šie objektai padėtų. Kita vertus, tai nepadės kovoti su klimato kaita. E, Žinote, kad, pavyzdžiui, penktasis koridorius e, per Via Baltiką, nuo, taip pat per Varšuvą, turėtų pasiekti dušiame jūros šalis, jungdamas Paryžių, Bratislavą ir daugelį kitų valstybių. Vienoje reikia dabar apsispręsti, ar e, pasirinkti atkarpą e, per neapgyventus regionus, ar kasti tunelį per Sameringo Kalnagubrį ir e, vėlgi tada, ko gero, laiko grafikas e, nedėrės su kitais darbais šiame koridoriuje. Aš pats esu vokietis ir esu sudūręs ne su viena tokia e, problema kai kada iš tikrųjų teisingai panaudos lėšos gali duoti labai daug gerų greitų rezultatų ir tada infrastruktūra sujungiama kad ir trumpomis e, jungtimis ir e, gana nesunkiai taip pat galima krovinius perkelti, krovinius rūtus perkelti nuo, nuo, nuo kelių transporto į geležinkelio transportą ir panašiai. E, taip pat esame kitų dalykų. Pavyzdžiui, Šveicarija nėra valstybė narė, tačiau jie puikiai tvarkosi su kelių infrastruktūros gerinimu. Pavyzdžiui, tunelių kasimą jie finansuoja iš kelių mokesčių jie renka didžiulį mokestį už e, transporto sunkesnį negu 3,5 tonos, e, tai būtų iš tikrųjų puikus pajamų šaltinis. E, mes žinome taip pat, mes girdėjome bent jau, kad Lenkija ketina perkelti pusantro milijardo eurų iš finansavimo gelžinkelio transporto plėtrai į finansavimą kelių transporto plėtrai. E, E, tai be abejo e, dar nepatvirtinti e, gandai sklido visokių šnekų, kiek mes suprantame, tai nėra patvirtinta. Komisaras Kalas be abejo turbūt stebi patį. Na ir e, Jeigu vis dėlto dalykai pasiptų šitą linkme, tai be abejo daugelis kelių projektų būtų puikiai finansuojami kitais metais, tačiau tai ne pats geriausias būdas spręsti aplinkosaugos problemas. Na, ir kreipiuosi jūs kaip į Lenkijos ministrą, bet taip pat ir kaip į tarybos būsimai pirmininką, e, kad vis dėlto labai svarbu, jog prioritetai būtų išdėsti teisingai ir kad pinigai būtų nenukreipti ten, kur nereikia. E, grįžtant prie greitaigio traukinio E, projekto e, Lenkijoje. E, be abejo, Vokietijoje prieš kokį porą dešimčių metų mes taip pat panašiai atnaujiname, modernizavome savo gelžinkelių stotis. Pavyzdžiui, Štutgart no, nu, ir kitur vyko panašus darbai, tačiau tai nebuvo laikomi Europinio projektų dalimi. Mes manome, kad e, vis dėlto reikėtų pasirūpinti, kad e, europinis pinigis būtų finansuojamas pas geležinkelių teisimas, bet ne stočių renovavimas. Kągi, turiu dar penkis norinčius pasisakyti kitame raunde, dabar suteiksiu galimybę ministrui atsakyti. E, e, Ačiū visiems už visus išsakytus pastebėjimus. E, maloniausi, aišku, buvo jūsų linkėjimai Lenkijai sėkmės pirmininkavimo metu ir drąsos. Taip pat noriu padėkoti Jums už išdėstytas nuomonės. Ir Jūs pristatėte svarbiausias problemas, su kuriamis susiduria Lenkija savo pirmininkavimo metu ir kurias šiuo metu sprendžia Europos Sąjunga. Norėčiau aptarti kai kurias iš jų ir pabandyti atsakyti užduotus klausimus. Kalbant, kalbant apie tos e, vieningo Europos dangaus funkcinius blokus, tai yra svarbi tema ir ji išlieka transporto politikos dokumentuose jau kurį, laik, kurį laiką. Taigi tie funkciniai blokai, kurie sutrumpintai vadinami FABs, jų klausimų dabar baigėme renkti sutartį su Lietuva. Ir tikimės, kad Lenkijos pirmininkavimo metu bus pasirašyta patys sutartis dėl bendros Baltijos oro erdvės bloko. Ir tai įrodys, kad mes, tai tik pademonstruos, kad mes vieningo Europos dangaus projektui skiriame ypatingą dėmesį. Savo pirmininkavimo metu mes norime aptarti ir CSR programos e, techninį matmenį. Šį klausimą iškėlė ne tik ponas Groš, bet taip pat ir ponė Bilbao. Kalbant apie kitus klausimus susijusius su aviacija, kūno skeneriai bei skysčių ir gelių, kuriuos leidžiama įsinešti kontrolė. Lėktuvose taip pat oro transporto saugumas. Šiems klausimams e, iš tikrųjų skiriame daug reikšmės, laikome juos svarbiais, kalbant apie kūno skenerius. Šis klausimas yra gana opus. Tai susijęs su pagrindinėmis teisėmis ir laisvėmis žmonių. Taip pat dar iškyla asmenų, žmonių asmeninių privačių duomenų ir informacijos saugojimo problema. Kūno skeneriai yra nauja technologija, kuri gali būti naudinga. Tačiau turime įvertinti ir susijusios rizikos, susijusius rizikos veiksnius, kurie yra susiję su nauja skanavimo technologija. praėjusią savaitę civilinės aviacijos forumo susitikime patvirtintas sprendimas iš dalies e, už, atsiliepia Europos parlamento lūkesčius, nes užtikrinama keliaivių sveikata, tai yra numatytas savanoriš, savanoriškumo aspektas e, naudoti kūno skenerius. Aš labai tikiuosi, kad Europos parlamentas pritars, parems naujus sprendimus. Toliau, kalbant apie saugumo ir saugos finansavimą, šį klausimą uždavė ponas Alkadravui. Iš tikrųjų, ši tema buvo įtraukta į tarybos darbo tvarkę e, prieš du metus. Ir tuo metu šio klausimo nagrinėjimas įstrigo. Niekur nenuvedė. Bet Lenkija, rengdamas pirmininkavimui, šią temą apsvarstė. Pastebėjome, kad yra politinės valios dar kartą imtis šiuo klausimo, bet mes tiksliai nežinome, kad taip iš tikrųjų yra. Nemanome, kad e, egzistuoja pakankama politinė parama kad būtų galima šį klausimą kelti. Bet per spaudos konferenciją, kurią surenksime šį rudenį, turėsime galimybę aptarti ir šią problemą. Taigi mes rengiamės paskelbti platformą, kurios pagrindų tą temą galima būtų iš naujo nagrinėti. Toliau transeuropiniai transporto tinklai ir jų finansavimo šaltiniai. Tai yra ypač svarbus klausimas. Svarbu išlaikyti visus egzistuojančius finansavimo šaltinius. Žinoma, svarbiausias finansų šaltinis yra valstybių, valstybių biudžetai, ES biudžetas, tačiau taip pat turime aktyviai ieškoti naujų finansavimo šaltinių. Ir būtent todėl Lenkija e, perėmusi pirmininkavimą inicijavo diskusiją šiuo klausimu. Ir jos tas klausimas bus iškeltas rudenį per neoficialų transporto ministrų susitikimą. Uh, Taip pat turime e, patirties, kaip veikia privačios ir viešosios partnerystės kaip, kaip, kaip finansavimo priemonė. Lenkija turi ir, ir pozityvios, ir negatyvios patirties šioje srityje. Kalbu ne tik apie e, kelių tiesimo projektus, bet ir apie geležinkelius. Mes statome naujas geležinkelio stotis, e, pasitelkdami tą privač, partnerystės su privačiu sektoriumi formulė ir apie tai kalbėjo ponas Krameris. Ar tai yra gera patirtis, nes taip kuriama nauja infrastruktūra. Tačiau turime ir neigiamos patirties. Žinome, kad Eurostatas labai e, priekabiai e, nagrinėja kiek, kokią dalį viešojo įsiskolinimo sukelia privačios ir viešosios partnerystės. Ir būtent todėl reikia susitaikyti su šią problemą tam, kad ne, kad ne, kad ne, niekaip nesustabdytume, nesulėtintume transporto infrastruktūros kūrimo. Toliau, EMSA, jūrų saugos agentūra ir visas jūrų paketas. Lenkija tai laiko svarbiu prioritetu ir tai yra oficialiai vienas iš mūsų prioritetų. Jūreivių mokymo programų principai. Čia mes kalbame ne vien tik apie nau, naujos šio laikinės darbo rinkos atverimą, tai yra ne tik apie socialinius matmenis, bet taip pat kalbame ir apie saugumą. Ir čia svarbu išvengti perteklinio reglamentavimo, ypač šiame sektoriuje. Ir būtent tokią poziciją patvirtino taryba. Mus, me, mes nenorime padidinti biurokratijos. Ir būtent todėl mes akcentuojame pagrindinės jūro agentūros užduotis. Tai yra užtikrinti didesnį jūrų transporto saugumą ir atskiriame papildomas tos agentūros užduotis. Ir manome, kad tai yra geras požiūris. Aš jau atsakiau į klausimą apie funkcinius oro erdvės blokus. Noriu padėkoti už tai, ponia, už tai, kad atkreipėte mano dėmesį šį klausimą. Ten dešimties projekto peržiūra. Mes ypač akcentuojame ryšius su ir jungti su trečiosiomis šalimis. Europos Sąjungai tenka papildomos užduotis šioje srityje. Ir e, Lenkijos premjeras, pristatydamas Lenkijos pirmininkavimo prioritetus Europos parlamento plenarnėme posėdėje, kalbėjo apie tai, kad partnerystės kūrimas, ypač rytų partnerystė, bus vienas iš mūsų prioritetų. Ir būdamas atstovaudamas tarybą. E, ypač džiugiuosi, kad patvirtintas toks prioritetas transporto srityje, nes tai iš esmės e, reiškia ryšių, jungčių kūrimą su trečiosiomis šalimis. Ir tai ypač aktualu rytų partnerystės programoje. Geležinkelių paketas. Svarbiausi klausimai svarstyti taryboje buvo susijęs su finansavimu, rinkos reglamentavimu. Ir geležinkelių sektoriaus paslaugomis, bei taip pat atskirim, atsiejimu. Šios, šie klausimai bus svarstomi Europos parlamente kai ir kai Europos parlamentas patvirtint savo poziciją, perėsime į naują etapą, nagrinėdami šį ypač svarbų pasiūlymų paketą. Jo svarba išskir yra išskirtinė, nes geležinkelių transportas yra netaršus, kaip ir jūrų transportas. Mes dažnai apie tai pamirš, pamirštame. Akcentavome tai kalbėdami apie jūrų transportą. Bet svarbu to nepamiršti ir kalbant apie CO2 mažinimą. Sausumos transportas taip pat e, turėtų siekti priimti šį iššūkį ir, žinoma, galima kai ką nuveikti ir tobulinant sausumos transportą šiuo požiūriu. Ne, nenorėčiau e, teikti pavyzdžių vien minėdamas Lenkiją, bet jau minėjau, jau kalbėjau apie tai plenarinėse diskusijose ir norėčiau priminti, kad e, nuo Liepos pirmos dienos. Mes įgyvendiname, dėgiame elektroninę kelių rink, rinkliavų už naudojimąsi keliais sistemą. E, tai vyksta lietokai. Kodėl aš tai sakau? rinkliavos yra taip apskaičiuojamos, kad mažiausią mokestį moka tie vairuotojai, kurie vairuoja švariausius, netaršiausius automobilius. Turiuomenį e, transporto priemonės, kurių, pagam, kurių varikliai pagamina mažiausią CO2 kiekį ir išmeta į aplinką. Ir mes apie tai kalbėjome svarsydami Eurovinėtės klausimą, bet aš berots jau viršijau pasis, mano pasisakymui skirtą laiką bet aš jį pas, tą klausimą pasižymėsiu ir jį aptarsiu vėliau. Taip pat noriu paminėti, kad iš geležinkelių e, srities projektų sausumos kelių projektams buvo per, perkelta 1,2 milijardai eurų. Kodėl tai buvo padaryta? Pirmą kartą Lenkis, Lenkija ėmėsi gyvendinti tokį stambų infrastruktūros projektą ar projektus, geležinkelių ar sausumos kelių srityje rinko, ir Lenkijoje atverta didžiulė rinka. Tačiau Lenkijos gebėjimai uh, buvo nepakankami ir tuo pat metu ES valstybės narės sulėtino uh, panašių projektų gyvendinimą Būtent tada, kuomet mums buvo skirtos nemažos lėšos šiems tikslams. Ir mes atvėrėme savo rinką. Kai mes atvėrėme savo rinką, kainos nukrito. Konkurencija išaugo ir kaina sumažėjo. Lyginant su e, pradinėmis samatomis, kurias sudarė investuotojai. Tam, kad e, įvykdytume šias užduotis laikydamis ES principų ir įgyvendintume tuos projektus. Mes nesėmėme jokių naujų projektų geležinkelių srityje. Kadangi esu transporto ministras, negaliu leisti, kad susidarytų tokia padėtis, kad nors vienas mokesčių mokėtojų euras būtų naitų per niek. Todėl buvo nuspręsta tas lėšas panaudoti e, sausumos kelių infrastruktūrai. Bet mes rengėme naujus projektus ir kitoje finansinėje perspektyvoje ta, ta, tas disbalansas turėtų išnykti. Ir tikrai situacija turėtų tapti visiškai kitokią. Iš tikrųjų negalime mm, švaistyti lėšų, kurias turime. Ir todėl tas finansų, nusvedėme, pasiūlymą tokį, padaryti tokį finansų pervedimą ir komisija pasakė, na, galbūt tuomet galėtumėte panaudoti tas lėšas mažesniems projektams, pavyzdžiui, modernizavimo projektams geležinkelio vėžių modernizavimui. Tačiau e, šis pasiūlymas buvo pateiktas po to, kai mes pateikėme savo pasiūlymą dėl finansų perkelimo, nes paši komisija nebūtų sutikusi. Um, mes tikrai turime mažai laiko, sako pirmininkas. Todėl prašyčiau kalbėti neilgiau negu tris minutės paskui suteiksiu laiką, tikslų laiką ir ministrui atsakyti. Pona Zasadė. Ačiū, ministrė. Ačiū, kad apsilankėte mūsų komitete. Labai džiaugiuosi, kad susitikome transporto turizmo komiteto posėdėje. Linkiu Jums didžiausios sėkmės Jūsų darbe, ypač kuriant vieningą Europos dangų. Jūs esate Lenkų politikas. O galima pasakyti, kad ES dabar yra oro uostų, į kuriuos galima nuvažiuoti kurias galima, Lenkijoje galima į vienus oruostus pasiekti labai lengvai, o kitose, kitus nelabai. Mes kai kur Lenkijoje neturime ir tokių esminių infrastruktūrų, kaip geležinkelis, geri keliai ar mm, vandens keliai, upių keliai. Taigi norėčiau priminti, kad reikia labai daug ką nuveikti Lenkijoje tam, kad Lenkija atitiktų Europos standartus. Labai džiaugiuosi kai Lenkijoje ir kitur Europoje pastatoma daugiau e, greitkelių. Tai reiškia, kad mažiau žmonių žus keliuose. Tai labai džiugina. Taip pat džiugina, kai geležinkelio transporto sistema yra tobulinama. Kai dirbama transporto sektorių intermodalumo srityje. E, Vestula ir Oderio upės. Vyslos ir e, Oderio upėse Lenkijoje irgi taip pat jos yra plėtojamos. Norėčiau prašyti padirbėti ir ties trečiuoju ramščiu. Tai ekologinė sritis, ekologinis aspektas. Žinau, kad jūs pasisakote už e, žaliuosius koridorius ir tą intermodalumą tarp transporto sektorių. Taigi, ką žada daryti e, Lenkija pirmininkaudama tas, toje srityje? Pavyzdžiui, koridorius tarp Baltijos šalies ir Adrijos. E, Baltijos regiono ir, ir, ir Adrijos jūros, ką jūs per atinačius šešis mėnesius žadate nuveikti. Ačiū. Ačiū pirmininkė, ačiū ministrė. Pirmiausiai norėčiau prisidėti prie tų, kurie jūs pasveikino perimus pirmininkavimą. Taip pat norėčiau grįžti prie to, ką pasakė ponas Alkadravi. Man patiko jūsų pasisakymas apie Europos transporto tinklų strateginę svarbą. Du dalykai. Aš dirbu ir su biudžeto reikalais. Tarybos pasiūlymas yra 10 procentų. Tai yra maždaug 1,02 milijono eurų išlaidas sumažinti tokią sumą transportui. Ministrė, buvo, dar nebuvo sustarimas pasiektas šioje srityje, būkite geras, imkite darbo. 14-20 metų laikotarpiu yra du pasiūlymai. Mes norėtumėm, kad radikaliai padidėtų sanglaudos fondų ir E, tinklų, transporto tinklų infrastruktūros finansavimas. Yra įvairiausių būdų tai padaryti. Bet ta sistema nėra mano, matoma kaip visa bendra sistema. Reikėtų į transporto infrastruktūrą žiūrėti holistiškai, visą apriepenčiai. Manau, kad transporto ministrai turėtų turėti svaresnį žodį būtent šioje srityje. Trečias dalykas, man patiko, kaip jūs pasisakėte apie jūrų e, ekonomiką, apie centrinius vidaus vandenų koridorius, oderio upė ir taip toliau. Galėtumėm dirbti su kolegomis iš Vokietijos, iš Vengrijos, o tai galėtų būti ir mūsų. E, pačių iniciatyva, ypač S3. S3 projektas yra dėgiamas iš Lenkijos pusės, tai būtų puikus koridorius iš šiaurės šalių link viduržėmio jūros. Labai ačiū ir labai nekantrai laukiu tų penkių mėnesių ir dviejų savaičių bendradarbiavimo. Ačiū pirmininkė, ačiū gerbiamas ministrė. Manau, kad išgirdome puikų pristatymą. E, per plenarnę sesiją pasisakė jūsų ministras pirmininkas, taigi turint galvoje jo pasisakymą ir jūsų pasisakymą galiu manyti pagristai, kad mes per šį pusmetį galėsime sutarti jūs e, pademonstravote tinkamą kuklumo ir pasiruošimo tokį mišinį. Už tai aš jums linkiu sėkmės per atinančius šešis mėnesius. Mūsų komitete šiems, šiam pusmečiui du svarbiausia klausimai yra transporto tinklų infrastruktūra ir vieningas Europos dangus. Tai yra du svarbiausi keliai, kuriuose norime žengti labai konkrečių žingsnių. Išklausiau kolegų klausimus ir jūsų atsakymus apie resursus, apie finansavimą. Viskas atrodo lik ir gerai klostosi, bet turint galvoje, kad e, anksčiau pirmininkaujantiems, e, pirmininkaujantiems ministrams e, iš jų girdėjau, kad yra daug valios, daug noro, daug fondų, daug privačių lėšų. Tai tikrai per tą laikotarpį buvo sukurta įvairiausių situacijų. Taigi norėčiau, kad šiandien jūs labiau įsipareigotumėte. Ar tikrai, kaip sakė Barozo ir jūsų ministras pirmininkas, ar yra pakankamai tos valios ir norų eiti tą kryptimį ir surasti finansavimą? Ja, jeigu taip, ar yra to, tos valios sakyti, mes turime tik tai tiek tų lėšų, bet mes juos. Juos jas naudosime ir tada jau rasime papildomų lėšų, ieškosime individualių kažkokių finansavimo šaltinių konkrečiam projektui, konkrečiam infrastruktūros plėtros projektui. Kad ir kaip ten būtų, bet ar yra tas noras, bet kurio bet kuriuo būdu daryt, ką reiks daryti, tą daryti, kad tik tai būtų rasta tų fondų. Nes jeigu ne, nebus tos valios, mes nepadarysime to kokybinio žingsnio, kokybinio šuolio. Nes būtent dabar Europai reikia e, žengti šitą žingsnį, tai, tai būtų labai svarbu mūsų mm, visam žemynui. Dar vienas dalykas. Vakar kalbėjome apie, apie geležinkelius tinklus sujungimus. Ar jūs uh, dirbsite šioje srityje, ar jūs uh, tęsite pradėtus darbus? Norėčiau, kad uh, šiuo klausimu suteiktumėte daugiau garantijų. Ir paskutinis klausimas, gyvas pirmininkė. Finansinėje perspektyvoje pastebėjau, pamačiau, ką komisija pasiūlė Mm, būtent e, transporto tinklų infrastruktūros klausimų e, neatsižvelgama į regioninį planavimą, o tai, manau, yra neteisinga. Reikia juk žiūrėti ir į ateitį. Ačiū. The coordinators did tend to be a little bit long-winded, and so that means the backbenchers have to be. Pone Fleckenstein, taip, aš irgi linkiu Jums sėkmės ateinančius šešis mėnesius. Minėjote Emza prieš, prieš kelias minutės, manau, kad tai tikrai yra puikus pavyzdys, kaip gali bendradarbiauti šios komitetas ir mm, Lenkija, kaip ir minėkaujantis šalis, mes e, oficialias, oficialias darybas Mm, plėtojome ir mm, derinome pozicijas, manau, kad tai bus ir toliau ir tai bus labai naudinga tam, kad susitarimai būtų e, priimti per pirmąjį skaitimą. Ne tik tai šis komitetas ir jūs dėl to esate atsakingi, žinome, kad yra dar 26 šalis ir, ir dar kitų institucijų mums reikės jūsų palaikymo ir kitose sritise, pavyzdžiui, direktyva dėl koncesijų. Šiame parlamente mes prieš keletą metų dirbome su šio klausimu, bet suprantu, kad dabar vėl grįžta tas dokumentas į svarstomų sąrašą. Taigi apie tai reikės irgi kalbėti. Dar vienas dalykas, aš net tris minutės nekalbėsiu, pirminkė. Uh, Manau, dauguma mūsų, kalbėdami apie oro uostų paketą, mano, kad reikia daugiau darbo įdėti į bagažo tvarkymą oro uostuose. Bet jeigu visą krūvį perkelsime tik tai ant darbuotojų pečių, tai manau, kad diskusijos bus labai sudėtingos. Pirmininkas, iš tikrųjų kalbėjote trumpiau. Ačiū Jums, ponas Kok. Herr Minister, erstmal herzlichen Dank für Ihre Information. Labai ačiū. Suprantu, ministrė, noriu padėkoti už sutiktą informaciją. Aš suprantu jūsų programą. Ir be abejo, mes pasengsime pagelbėti jums ją gyveninti. Yra trys dalykai, kur norėčiau gauti papildomas informacijos. Pirmiausiai, dėl ekonominio augimo Europoje. Ar jūs e, mato kokios būdų atsijėti transportą ir ekonominį augimą? Toliau e, iškastinės kuras, priklausomybė nuo naftos. Gal kaip nors galima sumažinti priklausomybę nuo naftos produktų. Ir trečias dalykas, panašu, kad vis daugiau e, transporto užplūsta kelius. Tai ką Jūs manote apie leidimą stambiesiams sunkvežimiams, kad, kad būtų sugriežtinti reikalavimai ir panašiai. Toliau. Pane Gurmai, aš esu vengrų socialistė. Aš tikiuosi, kad su pirmininkavimo laikotarpiu užbaigsite Dunajų strategiją ir e, be kita ko panaudosite upių kelius kaip e, dalį e, išsamesnio paketo, kuriame yra socialinių aspektų ir e, žmogiškų ir panašiai. E, taip pat E, aš labai apsidžiaugiu išgirdusi, kad bus neformalus ministrų lygio sutikimas, tačiau norėtųsi žinoti, kokie svarbiausi būtent planai, kokie būtų regioniniai komponentai numatyti e, e, šioje programoje, kokios svarbiausios būtų infrastruktūrinės jungtis tarp atskirų regionų. Na, kalbant apie finansavimą, aš manau, kad taip dėmesį reikėtų pirmiausia skirti naujai sanglus politikai, kaip jinai dėrėtų su jūsų programa. Uh, Toliau kalbant apie rytų partnerystę, aš norėčiau išgirsti ir sužinoti, kokie būtų Lenkijos pirmininkavimo sprendimai e, dėl rytų partnerystės transporto aspekto. Kaip ketinate gilinti bendradarbiavimą su šiom valstybėm, kur kol kas dar e, veikia įvairios sienų kontrolės sistemos? Taip pat norėčiau pabrėžti transporto sektorių socialinę dimensiją, ypatingai geležinkelių transporte, kur e, dirba daug vyresnio amžiaus moterų, artėčiau prie pensinio amžiaus. Norėčiau akcentuoti taip pat e, lygias galimybės, lygias e, keliaivių galimybės pasinaudoti ypatingai oro transportu. Ką jūs ketinate daryti su e, pigiomis skrydžių kompanijomis, kadangi panašu, kad jų vyksta vis daugiau daugiau. Ir pabaigai, ponė Lichtenberger. Labai ačiū. Ministre, paliesiu keletą dalykų, kuriuos jūs jau truputį minėjote anksčiau. Pirmiausiai dėl e, valstybinio ir privatos sektoriaus partnerystės PPP. Atrodo, kad komisija supranta didžiuosiuose projektuose kadangi jie trunka ilgai, šita partnerystė gali būti apsunkinta. O mažųjų projektų atveju, negi ten, kur kainos iš tikrųjų patrauklios, e, e, kartais projektai tiesiog stringa. Taigi pavojus išlieka. Aš prisimenu vieną pavyzdį, kuris nebūtinai galbūt yra iliustracija būtent šios PPP, bet E, buvo tiesiamas greitkelis e, siejant tai su artėjančiu pasaulinio futbolo čempionatu. E, koncesijas laimėjo, konkursą laimėjo kinų darbininkai. Tačiau visada kyla klausimas, ar pigiausias darbas, pigiausia nupirkti projektai yra visada geriausia, geriausia investicija pinigams. Uh, Taip pat e, mes girdėjome, kad pinigai kartais permetami iš vieno paketo finansavimo į kitą ir tai gali būti gana jautru krizės laikotarpiu. Mes žinome, kad valstybės narės ne visada gali pajėgti suteikti savo papildomą finansavimą. Net jeigu ES ir e, suteikia savo lėšų dalį, tiesiog dėl taupimo priemonių valstybės narės neranda lėšų prisidėti tinkamų lygių. E, kita vertus labai svarbu, kad e, finansavimas būtų skiriamas pirmiausiai e, ekologiškiausiams transporto formoms. Tai yra tokiams kaip pavyzdžiui krovinių perkelimas nuo kelių į geležinkelius, o ne atvirkštiniams procesams remti. Mes taip pat turime galvoti apie stambios infrastruktūros projektus, kurie yra realiai gyvendinami ir kad jie nepakiptų dėl to, kad vienus fragmentus mes įgyvendysime, o kiti liks neužbaigti ir pats tinklas neveiks. Prašom atkreipti dėmesį į tai. Taip pat mes nenorime tęsti privatizacijos neapsvarstę, ar iš tikrųjų yra tam prasmės. Kartais E, tiek daug paslaugų yra perduodama į privačias rankas, kad e, tiesiog dinksta sąsaja tarp atskirų komponentų ir galų gale pralaimėjusioje pusėje yra būtent keleiviai, bent jau tokia yra mano patirtis. Kągi, ačiū dabar. Ministrė, jūsų kolegija jau turbūt laukia, bet jeigu jūs galėtumėte kaip galima greičiau atsakyti už tos klausimus, būčiau labai dėkingas. Žodis jums ministrė. Ačiū pamėginsiu būti labai disciplinuotas ir pateiksiu labai trumpus atsakymus į užduotus klausimus. Kai kalbame apie e, bendrą vieningą Europos dangaus arba oro erdvę, europinį dangų, man atrodo, jau pirmame klausimo rate atsakiau šį klausimą. Panas Asadai, galiu atsakyti į kitą jo klausimo aspektą, kur buvo klausima apie žaliuosius koridorius. Lenkija perėmusi pirmininkavimą iš tikrųjų labai palankiai žiūri į žaliųjų koridorių kūrimą, tačiau visų pirma, mes turime labai aiškiai apibriežti, kas yra tie žalieji koridoriai. Šiai dienai aiškios apibriežties nėra. intuityviai mes suvokiame, kad kalbame turbūt apie koridorius, kuriame naudojamos intermodalios transporto formos, tai yra e, krovinį gabenami įvairioms transporto rūšimis ir tai mažinama e, CO2 išlakos e, bei kitokia tarša. Be abejo, e, šią kryptį mes turime dirbti. Štai rugsėjo mėnesį mes šešinę organizuojame konferenciją ir norėčiau pakviesti ne tik jūs, ponė Zasada, bet e, visus parlamentarus sudalyvauti. Ir šioje konferencijoje būtent bus daugiausiai kalbama apie žaliosius koridorius. Šiame kontekste galiu pasakyti, kad jeigu kalbame apie vidurio Europos koridorių, tai mano nuomonė, jis atitinka šios reikalavimus Tačiau smulkmenos bus aptartos šiandien. Pone Liberatski, kuris uždavė labai sunku klausimą. Kadangi iš tikrųjų visada sunkiausia yra kalbėti apie pinigus. Galiu pasakyti, kad kai kalbam apie biudžetą, Komisija pristatė daugiametę finansinę perspektyvą tik tai Birželio pabaigoje, 29 dieną. Mums dar reikėtų sulaukti visų šio pasiūlymo smulkmenų. Ir tada matysime, ar yra galimybių numatyti pakankamai lėšų infrastruktūrai, ypatingai žaliai, ekologiškai infrastruktūrai. Aš labai to tikiuosi, bet labai daug kas priklausys ir nuo jūsų, Europos parlamentarų. Labai daug kas priklausys nuo jūsų komiteto konkrečiai. Aš tikiuosi, kad bendrom jėgom mes kaip nors to pasieksime. Panas Kančian taip pat manęs paklausė e, apie finansus. Ir man belieka tik tai grįžti prie ankstesnės pasakytos minties. Mums reikia sulaukti detalesnio Europos komisijos pasiūlymo. Tik tada galėsime kažką konkretesnio atsakyti šio klausimo. Ir be abejo, jeigu reikės, tai mes mėginsime veikti iš vien. Tai yra taryba dirbs iš vien su Europos parlamentu. Dėl pirmojo geležinkelių paketo. Jūs taip pat užduojate klausimą ir apie jį. Mes norėtumėm išspręsti, užbaigti spręsti klausimus, kuriuos e, pateikė Europos komisija, konkrečiai, kad baigtųsi pirmojo geležinkelių paketo peržiūra per mūsų pirmininkavimą ir be abejo tikimės, kad bendradarbiavimas su Europarlamentu ir šiuo klausimu bus sėkmingas. Ponas Lekenstein palėtė oro transporto paketą. Mes jį laikome vienu iš mūsų prioritetų pirmininkavimo laikotarpį. Daug dėmesio skirsime žemės tarnyboms, paslaugoms oro uostuose, tačiau tai nereiškia, kad apleisime kitus dokumentus esančius pakete, kuriuos e, teikia Europos komisija bet daugiausiai mes norėtume pasiekti pažangos. Būtent e, mano minėtoje, minėtoje srityje. Šią akimirką e, ir čia sunku ką, ką nors konkretesnį atsakyti, kadangi pačių dokumentų dar nėra. Europos komisija jų dar nepateikė. šie klausimai buvo keliami. Ne vienas vėliau uždavęs klausimus parlamentaras irgi minėjo šią temą. Taigi, jei neklystų, man ko gero pavyko apžvelgti visus užduotus klausimus. Na ir pabaigai norėčiau užsakyti bendrą komentarą, bendrą pastabą dėl to, kas buvo pasakyta. Uh, ES, tai yra ir Europos parlamentas, ir Europos taryba, visi mes turime suvokti. ką atneš Europos komisijos baltoji knyga. Mūsų tikslas yra sukurti bendrą europinę transporto erdvę. Mes norime nuseklios, suderintos, gerai veikiančios veiksmingos sistemos. Kad pavyktų tai užtikrinti, mums reikia tinkamų priemonių. Be kita ko ir finansinių priemonių. Taigi mes, pirmininkaudami tarybai, be abejo, seksime padėtį, seksime tai užtikrinti. Ačiū. Pirmininkačios valstybės atstovas atstovė. Aš žinau, kad e, ne vienas parlamentaras gal norėtų jūsų dar kažko paklausyti, tačiau jau kita jūsų šalies ministrė laukia kantriai už durų. Ir be to mes e, turime pabaigti laiku. Taigi e, nebegalėsiu suteikti žodžio tiem parlamentaram, aš pats taip pat buvau priverstas nuryti savo klausimą. Na ir pabaigai sveikindamas noriu dar kartą jums palinkėti sėkmingo pirmininkavimo per atinčius šešis mėnesius. So if I could ask Minister Subioras. Prašytume į podiumą pakilti ministrę Sobieską. Hi. we please, those people who are not here to listen to the minister, can you... Prašau tų, kurie nesirengia klausytis ministrės, eiti už durų ir diskusijas tęsti ten. Taigi tie, kurie nori pasiklausyti ministrės Sobieraskos, kuri pristatys turizmo srities prioritetus Lenkijos pirmininkavimo metu, turite galimybę tyliai klaus, klausytis tyloje. Ministrė, ačiū Jums už kantrybę, mes beveik penkias minutės vėluojame. Ir dabar, kadangi transporto ministras išėjo, galiu visą kaltę suversti jam. Bet žodis Jums pristatyti Lenkijos pirmininkavimo planus turizmo e, sektoriuje. Pani, panowie posłowie, to dla mnie prawdziwe. Pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai, man didelė garbė ir nepaprastai malonu kreiptis į jūsų komiteto narius ir pristatyti Lenkijos E, pirmininkavimo prioritetus turizmo srityje. Tai be abejo, nes labai svarbis rytis. Transportas be abejo irgi įdomi tema ir suprantu, kad prie, prieš čia ką tik įvykusios diskusijos buvo ilgos ir įdomios, bet aš norėčiau pakalbėti apie turizmą. norėčiau visų pirma pabrėžti štai ką. Žinau, kad jūsų komitetas labai domisi šią svarbę sritimi - turizmu. Lenkija savo pirmininkavimo metu ir aš esu pasirengusi tęsti glaudų tarybos ir Europos parlamento bendradarbiavimą ir šio bendradarbiavimo dėka. Patikiuosi pasieksime ženglios pažangos turizmo srityje, ypač atsižvelgiant į e, pasikeitusią padėtį po Lisabono sutarties įsigaliojimo. Turizmas yra labai svarbi ekonomikos sritis, ji teigiamai veikia ekonomikos augimą, už, leidžia kurti darbo vietas ir e, užtikrina geresnį Europos e, įvaizdį pasaulyje. Tai taip pat re, leidžia mm, Europai pristatyti savo kultūrinį paveldą. Šiame sektoriuje dirba beveik 2 milijonai bendrovių, daug, daugelis iš jų yra mažos arba vidutinės įmonės. Ir jos pagamina 4 procentus e, BVP. Ir šiame sektorijoje dirba beveik 4 procentai e, visų darbingų žmonių. Ir atitinkamai visame sektoriuje, visas sektorius pagamina 10 procentų BVP ir ten dirba 11 procentų darbuotojų. Europa yra Europa buvo gana populiari e, turizmo vieta. Per krizę e, situacija šiek tiek pasikeitė, tačiau dabar matome, kad tendencijos keičiasi. Kokie iššūkiai laukia turizmo sektoriaus? Tai susiję ir su naujomis galimybėmis. Ir būtent todėl galime imtis netidėliotinų veiksmų ir užtikrinti, kad turizmo sektorius, kad ES turizmo sektorius e, būtų konkurencingas. Pagal e, šeštąjį, šeštąjį Lisabono sutarties straipsnį Europos bendryjai suteiktos kompetencijos turizmo sektoriuje, ji gali imtis, inicijuoti veiksmus arba koordinuoti veiksmus, kurių imasi valstybės narės šiame sektoriuje. Tačiau ES galios, aišku, nėra svarbesnės už nacionalinės galės. Už, už valstybių kompetenciją šioje srityje. Ir pagal Lisabono sutartį svarbiausias siekis šiame sektoriuje yra didinti jo konkurencingumą. Be abejo, konkurencingumo reikia siekti tolydžiai ir subalansuotai. Tai šis tikslas yra įrašytas ir į ES 2020 strategiją, ypač į prioritetą susijusiu su e, globalizuota e, e, industrinė politika ir turizmas yra tos srities, to, to, viena, viena iš tos politikos ryčių. Remiantis 2010 strategiją, praėjusiu metu birželio mėnesį komisija paskelbė savo komunikatą pavadinimu Europa svarbiausia pasaulyje turizmo traukos vieta. Ir komisija išvardino atitinkamus prioritetus ir pristatė galimus veiksmus keturiose pagrindinėse srityse. Padidintas konkurencingumas, tolidi plėtra, taip pat Europos pristatymas kaip patrauklios turizmo, kaip patrauklios turizmo vietos pristatymas bei reikalingų finansavimo mechanizmų kūrimas, kurie mm, paremtų turizmą. 2010 strategija ir komunikastas dėl e, pa pamatinių veiksmų šiuo klausimu. Remdamas šiais dokumentais, Lenkija sieks įvertinti e, turizmo sektoriaus padėtį Europoje ir parengti rekomendacijas veiksmus, kurių reiktų imtis. Po dviejų metų krizės po praėjusiu metu įvykių, turiuomenį ugnikalnio išsiveržimą, kuris visiškai sumaišė e, turistų planus ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje, taip pat žiūrint į įvykius, nesenus įvykius Šiaurės Afrikos valstybėse. Atsižvelgiant į visą tai, reikia iš naujo apibriežti šio sektoriaus vaidmenį ekonomikoje. O kalbant apie turizmo sektoriaus konkurencingumą, Lenkija nori nagrinėti keletas ryčių. Visų pirma, kaupti žinias ir patirtį ir atkreipdėmės į socialinį ir ekonominį matmenį. Taip pat nepamiršti mažų ir vidutinių įmonių sektoriaus. Ypač skatinti inovatoriškų sprendimų dėgymą turizmo sektorija. Taigi, kalbant apie pirmąjį tikslą Mes norėtumėme apibriežti ir įvertinti prieinamus duomenys bei užpildyti esamas spragas. Svarbu užtikrinti, kad parengti duomenys būtų palyginami, kad būtų galima juos palyginti. Manome, kad reikia apsispręsti, kokius duomenys reikėtų rinkti ir saugoti. Ir tą padaryti reikia bendradarbiaujant su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis. Demografiniai duomenys, klimato kaita, pasul, duomenys apie pasiūlą ir paklausą. Jei maž, mažos ir vidutinės įmonės turės tokią informaciją, tuomet verslas galės tinkamai reaguoti į, tikra, į tikruosius rinkos poreikius ir parengti aktualias verslo strategijas. Kitas rytis, kurioje planuojame skelti diskusijas, tai e, novatoriški sprendimai. Informacija, informacijos ir komunikacijos technologijos. Tai iš ties yra e, turizmo sektoriaus konkurencingumo pagrindinė sąlyga, o informacijos ir komunikacijų technologijų sritis e, savaime yra susijusi su kitomis sritimis. Reiktų pasakyti, kad mažos vidutinės įmonės yra nevienodai įsisavinę šias technologijas. Viskas priklauso nuo e, įmonės dydžio, darbuotojų skaičiaus, taip pat galimybių investuoti į šias technologijas. Ir todėl manome, kad diskusijos apie tai, kaip užpildyti spragas egzistuojančias mažų, mažų vidutinių įmonių sektoriuje, yra ypač aktualios. Žinome, kad informacijų ir komunikacijų technologijos yra labiau išplėtotos uh, E, verslas verslui sektoriuje, taip pat verslas vartotojų sektoriuje. Remiantis Lenkijos pirmininkavimo prioritetais, mes surenksime Europos turizmo forumą, kuris vyks šių metų spalio 5-7 dienomis Krokuvoje. Tai bus svarbiausias uh, E, metinis šios sektoriaus renginys. Jame dalyvauja įvairios įvairių administracijų atstovai ir aš tikiuosi, kad tame forume bus aptarti klausimai, kaip užtikrinti, kaip didinti konkurencingumą. Taip pat numatomas neoficialus ministrų susitikimas, kuriame ministrai nagrinės, kur, kuriame nagrinės naują komisijos pareiškimą dėl naujo konsoliduoto Europos turizmo politikos uh, forumo. Jis pasirodė praėjusiu metu, birželio mėnesį. Ir tikimės, kad ministrai tame susitikime įvertins komisijos pasiūlytas nau, nau, naujų veiksmų sritis ir taip pat nuspręs ką dar reiktų nuveikti ir kokių papildomų naujų veiksmų reiktų imtis. Ponios ir ponai, Europos parlamentas nekarta yra įrodęs, kad e, turizmas jam yra svarbus. Parlamentas yra inicijavęs nemažai e, projektų šioje srityje, pavyzdžiui, Kalipso parengiamųjų veiksmų programa, kurios tiklas didinti užimtumą ir kovoti su sezonišku darbu turizmo sektoriuje. Europos parlamento vaidmuo. Europos parlamentas tapo svarbi, svarbiu katalizatoriumi turizmo sektoriai, ypač po Lisabonos sutarties įsigaliojimo. Ir ponios ir ponai, gerimi komiteto nariai, Noriu padėkoti Jums už Jūsų dėmesį šiam, šiai ekonomikos ryčiai. Ir dar kartą noriu pasidžiaugti tikrai pozityviu tarybos ir parlamento bendradarbiavimu šioje srityje. Ir, ir tikrai džiaugiuosi galimybę pristatyti Lenkijos tikslus šioje srityje. Dabar melai atsakysiu į jūsų klausimus, jeigu tokių turėtumėte. Ačiū. Ačiū, ministrė. Mano sąraše yra penki norintys pasisakyti, kuriuos ką tik išvardinau. Ar dar kas nors norėtų būti rašytas į sąrašą? Ne. Tuomet pradėsime nuo pono Fidanzos, APP frakcijos vardu. Ministro, benvenuta. Ma innanzitutto Ačiū pirmininkė. Labadiena, gerbama ministrė. Pirmiausiai labai džiaugiuosi dėl kai kurių Lenkijos pasiūlymų šiam pusmečiui. Pastebėjau keletą labai svarbių ženklų jūsų pasisakymę dabar yra tinkamas politinis pagrindas įgyveninti Europos turizmo politiką, nes skirtingos institucijos um, dirba tą pačią linkmę. Komisija pareiškia komunikatą. Parlamentas rugsėjį patvirtins iniciatyvą, o tai bus antras svarbus žingsnis, norint sustiprinti šią strategiją. Puikiai bendradarbiavome su anksčiau pirmininkavusiomis valstybėmis, ypač su Belgija, kuri pernai spalio mėnesį konkurencingumo taryboje labai stipriai paskatino darbą turizmo srityje. Taigi pagrindas yra tikrai labai geras ir tikiuosi, kad jūs pirmininkaudami dar labiau jį sustiprinsite. Pirmiausiai lėšos. Kaip žinome, kaip žinote jūs, lėšos numatytos 12 metų biudžete turizmo sričiai yra labai mažos, kaip jau yra įvykę ir anksčiau. Pranešime mes e, išreiškime savo nuomonę apie 12 metų biudžetą. Taip pat labai svarbu kalbėti ir apie 13-20 metų finansinę perspektyvą ir specifines finansavimo eilutes turizmui. Tai yra svarbis rytis, tuo labai svarbu numatyti lėšas turizmo plėtrai, inovacijos ir konkurencingumo programos rėmose, taip pat paskatinti valstybės narės naudoti daugiau lėšų struktūrinių fondų, skatinant turizmo pramonės konkurencingumą. Yra prieinamų lėšų, kurios dažnai yra nepanaudojamos. Galėtumėm geriau išnaudoti tos, tas lėšas. Keli klausimai. Jūs savo programoje kalbate apie tai, kad Reikia peržiūrėti direktyvą dėl kelionių paketų. Kelionių paketų, kuriuose viskas yra įtraukta, įtraukti visi e, kaštai. E, tas klausimas iškilo po ugnikalnio įsiveržimo ir po neramumų artimuosiuose rytuose yra labai svarbu kuo greičiau peržiūrėti šitą direktyvą, per daug e, ilgai mes dėlsėme, reikia paruošti dokumentą, kurį, apie kurį galėtume jau svarstyti. Taip pat komitete mes svarstome ir turizmo pasiūlymų kokybės klausimą. Nusprendėme, kad Europos turizmo strategija yra labai svarbi, nes mūsų teritorija yra pakankamai plati ir mes galime į Europą privilioti dešimtis milijonų naujų turistų. Ir svarbiausia, kad tai pasiektumėm, yra investuoti į kokybę. E, vykdome diskusiją su valstybėmis narėmis ir su vyriausiam institucijom, kad e, paruoštumėm kokybės kelimo gairias, remintis tam tikromis patirtimis, skirtingų šalių patirtimis. Prašyčiau palaikyti tokias e, iniciatyvas, nes tik tai tobulindami kokybę mes išliksime konkurencingi. Kitas klausimas e, ryšiai su kylančiom ekonomikom, su kylančiom šalim. Čia labiau susiję galbūt su vizomis. Čia bendradarbiauti reikia ir su vidaus reikalų, ir su užsienio ministerijomis. Kasdien matome, kaip teisė, valstybių teisė ginti savo sienas ir saugoti patekimą į šalį dažnai tampa apribojimu, apribojimu konkurencingumo srityje. Vis dar yra per daug e, skirtumų tarp terminų, per kiek laiko yra išduodamos vizos ir panašiai. O tai yra trūkdis mūsų turizmo bendrovėms. Dar vienas dalykas. Informacinės technologijos yra ypatingai svarbios. Komisija jau ėmėsi veiksmų šioje srityje ir mes turime paremti komisiją, remti kurti technologinės platformas mažom ir smulkiom įmonėm, dirbančiom transporto srityse, srityje. Reikia technologijų tobulinimo ir mokymo, mokymo ne tik tai tų, to personalo, kurį, kuris dirba tiesiogiai su klientu, kaip pavyzdžiui padavėjas ar, ar, ar vyrėjas, bet ir tų darbuotojų, kurie dirbtų pritraukdami naujus turistus srautus. Tai yra labai svarbu, nes dabar didžioji dalis Europos turistų yra patys europiečiai. Reikėtų nugalėti naujai kylančias rinkas šitoje, šitoje kovoje. Ačiū ir pasimatysime Krokuvoje. Ačiū pirmininkė, ponas Dan Danielis, SND frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė, ačiū ministrė už įdomų pristatymą ir komentarus. Turizmas yra jauna e, Europos politikos rytis liktai ir žengia pirmosius žingsnius, tai turėtų būti bendra politikos sritis. Ar galėtumėt pateikti pavyzdžius, kokiu iniciatyvu jūs imsitės? Tam, kad parodytumėm, kad iš tikrųjų mes labai rimtai dirbame į šitą darbą ir kad Europos turizmas turėtų naują strategiją. Visi žinome, tikriausiai niekas neprieštaraus, kad turizmas yra labai dėlis uh, pajamų šaltinis ir darbo vietų šaltinis visoje Europoje, ypač dabar, kai, kai Europą krečia krizė, turizmas iš tikrųjų kelia viltis. Ir liktai vietinės ekonomikos liktai grėbėsi iki paskutinio šiaudo turizmo, išgelbinčio jo, juos iš, iš, iš krizės. Bet e, reikia apie turizmą kalbėti ir svarstant ir finansinės perspektyvas, kokios naujos kompetencijos, kokios naujos, koks naujas finansavimas. Manau, kad mes laukiame iniciatyvų iš komisijos ir palaikymo iš tarybos tam, kad įveiktume visus tokius netitikimus tarp mūsų norų ir finansavimo. Ministrė, ar mes galėtumėm tikėtis iniciatyvos dėl kelionių, kelionių paketo direktyvos, nes yra m, mm, tokių netitikimų, iškreipimų, iškraipimų toje srityje. Ir galiausiai turistinių vizų išdavimas. Tai yra labai svarbu. Žmonės turi turėti galimybę atvykti į Europą, o vizos būtent ir suteikia galimybę tai padaryti. Ačiū, norėčiau padėkoti ministrei už pasisakymą ir linkiu Jums pačios geriausios kloties. Mes tikrai siūlome savo pagalbą šiame darbe. Žinoma, turizmas. Gali ir sunaikinti pat save. E, įvyks susitikimas, susivažiavimas e, Korokuvoje. Ar galėtumėte pasakyti, ko tikėtis, ko mes ten svarstysime? Europoje yra labai išvystytas ir dviračių turizmas, yra daug dviračių takų, ar Lenkija pirmininkaudama praktiškai infrastruktūros prasme, mm, ženklų sutvarkymo prasme, e, darys ką nors šios rytyje ar ne, ar turite planų Lenkijoje, ar, ar, ar viso, visoms šalim gal kažką, ką darysite Lenkijoje, galima būtų panaudoti kitose šalyje. Tai yra tokia vadinama Thatcher konvencija ir turizmo protokolas. Kaip bus stiprinama šitos e, konvencijos taikymas? Mes kalbame apie pigias keliones, e, kelionių paketus, paprastai tai yra didelės transporto, agen, e, atsiprašau, turizmo agentūros, kurios siūlo tokius paketus. Ar nereikėtų paskatinti e, mažų, smulkių įmonių, didelės e, turizmo korporacijos išsilaikys, o kaip mažosios galbūt jas galima būtų paskatinti. Pavyzdžiui, galima vykti, keliauti pro Baltijos valstybės, tada į Kaliningradą, tada net ir į Belos Valstogę nuvykti. Visa ta sritis galėtų būti, visa ta teritorija galėtų būti atvira. Bet reikia pradėti dėrybą su Lietuvos vyriausybė ir apie ir su Kaliningradu. Mes čia kalbame apie geležinės uždangos kelią, kuris yra kūriamas, ponė Bilbao. Ačiū, aš ir norėčiau padėkoti ministrai už tai, ką išgirdome ir linkiu sėkmės darbuose. Mes žinome, kad turime daug darbų, dabar turime teisinę bazę ir finansinės perspektyvas matome. Man atrodo, kad Net ir Krokuvoje reikėtų duoti aišku mm, ženklą turizmo sektoriui, kad būtų pasinaudota nauja teisinė bazė ir sukurta nauja ambicinga programa 14-20 e, metų periodui. Vidinis turizmas iniciatyva, apie kurią kalbėjote, Kalipso iniciatyva, kuri šiais metais bus baigtai gyvedinti, jos tikslas buvo mobilizuoti socialinį turizmą ir dirbti su tomis problemomis, kaip pavyzdžiui įvairovė arba sezoniškumas, turizmo sezoniškumas Europoje, nevaisant to, ką sako ponas Fidansa, mes tengiamės atsidaryti į išorniai rinkai, bet labai daug ir pačių europiečių viduje e, keliauja. Todėl manau, kad turėtum kalbėti apie naujus dalykus, pavyzdžiui, sveikatą, kultūrą ir kitus socialinius dalykus, kurie labai svarbus turizmui. Taip pat reikėtų integruotų rezervų sistemą sustiprinti. Pavyzdžiui, išsveržus ugnikalnių tai buvo būtina. Paprastai dabartiniai turistai patys organizuojasi savo kelionę ir kai neranda tokių bendrų e, rezervavimo sistemų, tai atsiduria labai sudėtingoje situacijoje. Taip pat informacija apie keleivių teisės. Mes jau ruošiame teisės aktus, bet vis randame įvairių sričių, kur turėtų būti taikomos tos teisės, bet personalas ir patys keliaiviai nežino savo teisių. Taip pat e, kokybės, tur, koky, turizmo kokybės harmonizavimo klausimas. Reikia labai tvirtos ruošimo, mokymo programos. O išornis turizmas, mano pasiūlymas būtų e, parengti bendrus kelius, e, bendrus turizmo kelius. Dabar Europoje rengiami tokie turizmo keliai, kaip pavyzdžiui, Prancūzija, Ispanija ir panašiai, o galbūt reikėtų sukurti tuos turizmo kelius daug platesnius, pavyzdžiui, pavyzdžiui, kad įvažiuojama į Europą pro Prancūziją, e, Paryžių, bet e, apvažiuojama daug didesnė Europos dalis ir tai parodoma kultūra, legendos, paveldas, E, gastronomiją ir visa kita. Galiausiai vizos. Vizos yra labai svarbu. Visur, kur tik, su kuo tik kalbamės, visi iškelia šitą klausimą. Žinau, kad čia nėra konkrečiai jūsų atsakomybės klausimas, bet labai svarbu, kad norėdami atverti Europos duris, turime uh, dabar tokiu kritiniu laikotarpiu, kai atsiveria visas pasaulio turizmas, turėtumėm palengvinti turistams e, atvykimą į, į Europą, kad nereikėtų visą laiką stovėti eilėse ambasadose. Taigi, kad būtų kuo lengviau atvykti ir kad visos ambasados galėtų naudoti nu, tą suprastintą galimybę. Ačiū. Pone Zemke. Więc ja chciałem przede wszystkim bardzo serdecznie pani minister podziękować. Superma. Norėčiau, panė ministrė, padėkoti Jums už labai įdomų pranešimą. Norėčiau paliesti du klausimus. Visi mes čia susirinkę. Suprantame, kad turizmo raida priklauso daugelio aspektų, nuo pragyvenimo lygio, gyvenimo kokybės, žmonių vertybių, jų tikslų, kuriuose kelia savo gyvenime, taip pat priklauso nuo politinės padėties konkrečiose valstybėse. Esant sunkiai padėčiai, vargu ar žmonės ten vyks. Na ir galų gale, jeigu vyksta kažkokiu tai gamtiniu nelaimiu, stichiniu nelaimiu, kurių mes negalim paveikti, tas taip pat e, turi takos. Uh, Be abejo, gamtinė laimė mes e, nepaveiksime, tačiau kitus procesus europiniam lygmenį mes galime paveikti. Todėl, ponė ministrė, norėčiau paklausti, ar galvodama apie turizmo raidą, jūs ketinate kaip dėmesį du dalykus. Karts nuo karto ES pasirašo sutartis su įvairiom konkrečiom valstybėm. Pavyzdžiui, visai nesiniai e, Europos parlamentas patvirtino dokumentą dėl bendradarbiavimo tarp ES ir Pietų Korejos. Dabar rengiami panašus dokumentai dėl bendradarbiavimo tarp ES ir Ukrainos bei Moldovos. Ir be abejo reikia pagalvoti, iki ko, arba kokiu mastu tai paveiks automobilių pramonę ar kai kurios kitus dalykus. Taigi norėčiau paraginti jūs, kada svarstote ir dertis dėl tokių sutarimų visada, nepamirškite galimo poveikio turizmui. Tai būtų pirmas patarimas ar prašymas. E, kartais mes to neįvertiname, turint omeny turizmo sektoriaus apimtis, tai yra labai svarbus aspektas. Kitas dalykas, norėčiau pritarti visiems kolegoms, kurie kalba apie politiką ir e, valstybių narių vizų politiką. Galima būtų pateikti pavyzdžių, kad, e, pažiūrėjau, įgyvendinus Šengeno erdvės nuostatas Lenkijoje, tai padarė didžiulį poveikį turizmo srautams, e, pirmiausiai turistams atvykstantiems iš kitų es valstybių. Taigi, turizmas taiga tampa savotiškai sritimi, kuri, už kurią atsako ir vidaus reikalų ministrai. Be abejo, su to susiję saugumo, po, saugumo klausimai ir, ir, ir saugumo problemos, kaip jos gali paveikti turizmo sektorių. Keletas pastebėjimų. Aš norėčiau palaikyti poziciją, kurią e, žmonės jau minėjo dėl e, kelionių paketų direktyvos. Be abejo, tai gal ne mūsų prerogatyva yra, yra kiti komitetai, kurie ties to dirba, tačiau mes, kaip transporto turizmo komitetas, be abejo, turėsim suvaidinti svarbu vaidmenį. Aš jau kalbėjau su vidaus rinkos komitetu pirmininku ir jie sveikina mūsų pasižymą dalyvauti rengiant šį paketą. Tačiau be abejo, prieš kažko tai įmantis mums galbūt vertėtų padirbėti kartu ir paspausti komisiją truputėlį, kad jinai iš esmės peržiūrėtų kelionių paketų direktyvą, nes jinai jau yra pasenusi. E, iš tikrųjų, jinai buvo kuriama tada, kai dar nebuvo pigių skrydžių bendrovių ar, ar daugelio kitų nūdienos aspektų. E, apie tos dalykus mes tiek negirdėjome. Dėl to aš pritarčiau šiai nuomonės. Kitas dalykas. Jau buvo užsiminta apie vizas. Aš visada pasakoju tą istoriją, kad kai jūs išlipate Londono Hitro oro uoste, kaip užsienietis turistas, kuris norėtų pasigrožėti Junktinės karalystės stebuklais, jūs pastinka milžiniškas nuostabus ženklas. Sveiki, sveiki atvykę į Junktinę karalystę ir tada pirmas pasiniečio klausimas yra, tai kiek šiek tiek nepasilikti. Tai be abejo neskamba labai svetingai. Nežinau, kaip ten elgesi E, pasų e, kontrolės pareigūnai, ar jie visi nukalti ant vieno kurpalio, bet e, na, kažkaip netrodo, kad jie sukurtų labai svetingą atmosferą žmonėms, kurie atvyksta pasikrūžėti Junktinės karalystės stebuklais. Dar viena pastaba. Ta konferencija Krokuvoje, kurią jūs minėjote, turbūt daugiausiai bus orientuota į Europos turizmo sektorius konkurencingumo klausimas. Tai be abejo yra svarbi tema, bet taip pat turėtumėm nepamiršti, ką mes Europoje galime pasiūlyti prieš pradėdami kalbėti apie tai, kiek tai yra konkurencinga. Ir aš tikrai netikiu, kad mes pakankamai gerai pardavėme e, Europą kaip vieną iš turizmo objektų, kaip vieną iš turistinių maršrutų. E, nes valstybės narės kai kurios savo turtus pavyzdžiai saugo. Maiklas štai kalba apie dviračių turizmą, aš kiek norėčiau paliesti kitą temą - pramonės paveldą Europoje. Čia irgi yra didžiulė galimybė e, išplėtoti turizmą tokiuose srityse, kur paprastai turistai nelabai pasirodo, kadangi iš tikrųjų yra daug pramonės objektų, pramoninių rajonų, kur mes kaip ES tiesiog dar netradome galimybių, kaip pritraukti turistus, kaip parodyti jiems e, šią savo kultūros dalį, šitą savo kultūros e, paveldą aspektą. Iš tikrųjų, ES turi daug e, dalykų, kuriuos vertėtų pamatyti ir čia galėčiau taip paminėti pono Dansas pranešimą ir pono Tajans pasiūlymus, e, jog reikėtų pradėti pripažinti, kad europinis turizmas šiek tiek daugiau negu vien tik tai Alpės ir puikios pakrantės. Aš manau, kad tai yra tie dalykai, kuriuos visą laiką turėtume akcentuoti. Na ir dabar, ministrė, gal jūs jau norėtumėte sureaguoti. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Pona ir ponės, ačiū už visus užduotus klausimus. Kai kurie iš jų e, sukosi apie tas pačias temas, taigi dėl to, kad laikas mus spaudžia, aš pamėginsiu kalbėti trumpai ir apibendrinsiu klausimus. Daugelis klausimų bus ir su finansiniais klausimais, turizmo sektoriaus finansavimo, bei e, buvo klausimų dėl vizų. Noriu pasakyti, kad pirmininkavimo metu Lenkijai šiam du aspektai bus matyti ypatingos svarbos. Lenkija turi savo konkrečios patirties, kurią gyjo dėl naujo vizų režimo. Ir tai padarė iš tikrųjų didžiulį poveikį mūsų šalyje turizmo sektoriui. Taigi mes suprantame, kad jeigu norime propaguoti Europą kaip vieną iš turistinių objektų, labai svarbu pagalvoti apie vizų politiką. Tol mes tęsime darbą, kuris jau buvo pradėtas iki mūsų. Ir ketiname palengvinti, pavyzdžiui, e, bendrą vizų išdavimo procedūrą trečių šalių piliečiams, e, toliau naujoje finansinėje perspektyvoje nuo 13-20 metų vėlgi mums e, atrodo be galo svarbu, kad turizmo finansavimas būtų numatytas, įtrauktas į dabartinius finansinius mechanizmus. Ir jeigu turėsime omenyje dabartinę finansinę perspektyvą, ji galbūt uh, šiek tiek sudėtinga, jinai galbūt uh, mus riboja, tačiau esama galimybių ten. Uh, įvairiuose e, atskiruose sritise, pažiūrėjau, kaimo regionuose, kada per sanglaus politiką ir, ir kai kur kitur galima rasti įvairiausių galimybių prisidėti prie turizmo raidos. Toliau stengsimės, kad e, direktyva 314 kuri yra bene ketinės svarbos turizmo vystymuis tiek e, visoje Europos Sąjungoje, tiek atskiruose valstybėse narėse. E, turėtų būti peržiūrima, mes už tai pasakome, tai padaryti labai svarbu. Žinau, kad šiuo metu darbai šiek tiek atsilieka, bet viskas juda teisinga linkme, mes ketiname šią direktyvą peržiūrėti ir, pavyzdžiui, praeitų metų patirtis, e, kai buvo vulkano pelinų krizė, e, tiesiog dar kartą parodė, kad tokio dokumento reikia. Per Europos turizmo forumą Čia paliesiu taip pat pono pirmininko klausimą ir, ir, ir kai kurių kitų kalbėtojų klausimus. E, pirmiausia, mes norime paliesti e, Europos komisijos komunikate minėta viena iš svarbiausių aspektų, būtent konkurencingumą. Bet kasgi yra konkurencingumas? Vyksta diskusijos apie naujas technologijas, naujų technologijų pritaikymą e, turizme. Taip pat kalbam apie tai, kaip e, sudaryti prieigą mažoms sudėtiems įmonėms ir negi mikro įmonėms, kurios taip pat buvo paminėtos. E, visur didinant konkurencingumą. Tačiau tą patį būtų galima pasakyti ir apie naujų konkurencingų produktų kūrimą. E, ir čia atsirastų vietos taip pat ir pramonės paveldo Europoje. E, dėl EDEM programos e, rugsėjo 27 dieną, e, per tarptautinį turizmo dieną mes ketiname žymėti e, šį įvykį ir bus galima pamėginti parodyti, kaip pramoninis paveldas gali būti panaudotas turizmui skatinti ES ir jos valstybėse narėse. Kalbant apie įvairias sutartis, dėl kurių vyksta dėrybos, kurios pasirašomas tarp ES ir trečiųjų šalių. Be abejo, verta minėti turizmą, įtraukti jį šias sutartis, ypatingai į tas e, sutartis, dėl kurių dabar vyksta dėrybos, pavyzdžiui, su Ukraina ir Moldova. Kadangi šios sutartis vėliau irgi turės dėlės įtakos turizmui. Dėl pono Kramerio klausimo apie dviračių turizmą, Lenkijos patirtį šios rytyje galiu pasakyti štai ką. Tai jau porą metų yra mūsų prioritetas. Mes suprantame, kad projektas yra ilgalaikis. Dabartinėje finansinėje perspektyvoje buvo numatyta didžiulė programa dviračių takams tiesti e, penkiose Lenkijos regionuose, ypatingai rytų Lenkijoje, e, siekiant e, užpildyti infrastruktūrinės spragas. Na ir labai sėkmingai mes plėtojame europinį 13 dviratininkų maršrutą. Taip pat ketiname padirbėti prie šio maršruto tolesnio vystimo e, strategijos. Be abejo, būtų gerai numatyti ir finansavimą ateinančioje finansinėje perspektyvoje. Taip pat Europinės kokybės. Um, e, žymos. Mes už tai pasakome, tačiau čia turbūt pastangų reiktų minimaliai, mes neturėtumėm kartotis, neturėtumėm e, pernelik prisotinti mūsų gyvenimą visokiais ženklai, žymomis, e, pažymomis ir panašiai. Pavyzdžiui, turistams, kurie atvyksta iš kitų šalių, ypatingai iš kitų žemynų, ne iš Europos, jiems visiškai aišku, kad vieni dalykai yra tipiški tik tai pavieniam valstybėm narėm, kiti dalykai yra bendri visai Europai. E, mes norime plėtoti tokio tipo patirtį e, atskiruose pasirinktos Europos regionuose, ypatingai kada e, šitie dalykai yra propaguojami kitose tolesnėse rinkose, kokias kaip JAF ar, ar Japonijoje, e, be abejo, traukiant tai į paketą kitų e, turistinių pasiūlymų, turistinių priemonių. Na ir tikimės, kad tai atspindės taip pat ir naujajame komisijos komunikate. Pane pirmininkė, aš labai tikiuosi, kad man pavyko paliesti viską, kas buvo paminėta, A, beje, apie vidaus vandens kelius. E, Pons Krameris minėjo, kad E, bent jau formaliai žiūrint, darybos su Rusijos federacija baigėsi. Taigi, teoriškai bent jau plaukimas upėmis yra įmanomas. Tačiau vizų išdavimo procesas gali būti šiek tiek problemiškas ir mes norime užtikrinti, kad viskas vyktų sklandžiai. Kalipso programa Lenkija joje dalyvauja, draugė su Portugalija ir Ispanija mes e, gyventiname keletą bendrų projektų. Tai programa, kur e, skirta kovai su sezoniškumu turizmo sektorė. Tačiau mano supratimu, jie taip pat siekiama sukurti savo specifinę socialinio turizmo rūšį. Būtent e, mėginant sudaryti daugiau galimybių keliauti vyresnio amžiaus gyventojams, neįgaliesiams, jaunimui, kitaip sakant, įvairioms visuomenės grupėms, kurios šiaip jau šiek tiek sunkiau gali pasinaudoti turizmo perspektyvomis. Ačiū už jūsų klausimus, dabar jau tikiuosi, kad tikrai viską atsakiau. Ministerė, labai jums ačiū. Mes irgi nekantriai Lauksime tolesnių galimybių bendradarbiauti su jumis turizmo sektorija. E, linkime visokiojopos sėkmės pirmkam laikotarpiu. Per atimiausius šešias mėnesius labai jums ačiū už jūsų pristatymą ir už tai, kad atsakėte į klausimus. Okay, formal... Tuomet oficialiai pasiklausiu, ar kas nors nori ką nors pasiūlyti pagal darbo prakės punktą kiti klausimai. Jei ne, noriu priminti Jums, kad kitas mūsų posėdis įvyks Briuselėje. Rūpiučio 30 antradienį jis prasidės 3 val. po pietų. Noriu palinkėti visiems gerų atostogų, taip pat ir vertėjams, kad jie taip pat palsytų, taip pat ir darbuotojams ir susitiksime visi pailsėję rūpjūčio gale. Ačiū, posėdis baigtas.